ich erkläre die am. siebzehn juli skelbiu mūsų posėdį kurį nutraukėme du tūkstančiai keturioliktų metų liepos septynioliktą dieną vėl pradėtų pradėsiu nuo liūdno